Sì, sì. Riprendiamo le votazioni. Eh, relazione. Dabar toliau vyksta balsavimas, eh, ponios Rivazi pranešimas, eh, žodis pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Šis, šiame pranešime kalbam apie skir žmonėms skirtame vartoti vandenyje esančias radioaktyves medžiagas. Tačiau norint užtikrinti, kad tekstas būtų rimtas ir atspindėtų tinkamą Europos parlamento poziciją, aš dar porą dalykų techninių noriu pastebėti. Antram pakeitime po teisėjų, kurios e, rezoliucijos perdavimo mm, e, Europos parlamentui po balsavimo ir po regionų komiteto e, pateiktos nuomonės, aš manau, kad reikėtų pasiūsti žinę taip pat ir komisijai. Visą tai turėtų būti paminėta antroje dalyje. Ačiū. Turime 56 pakeitimus iš viso, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Komisijos pasiūlymas, kas už, prieš. Visų prašau aiškiai kelti rankas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar balsuojame vardiniu balsavimu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Prašom, ponė pranešėja, dar kartą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už parodytą pasitikėjimą, už šį lemiamą balsavimą Europos parlamento vardu norėčiau apeliuoti į komisiją ir atsižvelgti į taip pakeistą pranešimą, perduoti jį nacionaliniams parlamentams, regionų komitetams, komitetui ir imtis reikiamų veiksmų. Iš tikrųjų, visi parlamentarai dalyvaujantis mūsų komiteto darbe prisijungia prie šio darbo, prie šios iniciatyvos ir už tai visiems dėkoju, nes eina kalba apie vartoti skirtame vandenyje esančias radioaktyvės medžiagas, tai yra svarbu žmonėms ir dėl to Europos parlamentas visada turėtų būti įtraukiamas į sprendimus dėl tokių dalykų. Nes ES e, žmonės e, turi turėti teisę dalyvauti tokių sprendimų prieimimo procese. Mes kasdieną vartojame vandenį, o kol kas teisės akto esančių pagrindinių nepakanka. Taigi, dėl to manyčiau, kad bendras sprendimo prieimimas pagal 192 Lisabono sutarties straipsnį turėtų būti pritaikytas kaip procedūra. Ačiū. Dabar dar prieš nagrinėjant pono Gozės panešimą, tai prieš balsuojant dėl jo žodis komisijos atstovui, ponu Rėmi. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, šio, šios minutės, šio momento svarba, kalbant apie balsavimą, kuris buvo lemiamas ES žmonėms, reikia tikrai įvertinti tą faktą, kad šie du reglamentai kartu su šešių teisės aktų paketu leis e, mums pasiekti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą. Noriu um, padėkoti visiems pranešėjams, šešėliniams pranešėjams, tik, taip pat kitiems uh, parlamento nariams, visiems kolegoms, kurie dirbo kartu su komisija, kartu su tarybos pirmininkė ir sudarė galimybės sklandžiai planuoti tolesnius darbus. Džiugu, kad buvote labai atvirai nusiteikę daugelio dalykų atžvilgių, kartais galbūt ir um, užsispyrę buvote reikalaudami jums svarbių aspektų ir tai yra gerai, nes tai yra tikro teisėkuros proceso esmė. Jeigu šešių ir dviejų teisės aktų paketai būtų buvę Europoje, patvirtinti nuo pat pradžių, tikrai nebūtumėm patyrę tokios rimtos krizės, kokią, kad, kenčia, nu, kokios, kad kenčiame dabar. Nes tikrai būtume sutaupę nemažai lėšų, nebūtų reikėję imtis tokių drastiškų finansinių sprendimų. Tai aiškiai parodo, kad bendrijos metodas veikia ir kad dabar galėsime reaguoti į krizę kaip Europos Sąjunga. Komisija yra pateikusi atitinkamus e, prane, pranešimus, pareiškimus savo e, šiomis temomis ir tikiuosi jau, du, ir jau nuo 2010 metų pavasario taikome atitinkamus mechanizmus. Ekofino sustikimas 2010 metų gegužės 90 dieną, kai komisija Europos minėjimo dieną pateikė pasiūlymą sukurti vieną ES stabilumo mechanizmą, finansinio stabilumo mechanizmą, kuris būtų paremtas ES biudžetu. 60 milijardų eurų jame būtų. Ir dar papildomai būtų teikiamos garantijos. Visa tai buvo lyg e, labai rimtas žingsnis prieš LTRO operacijas, kurių reikėjo imtis ir prieš strateginius sprendimus, kuriuos taip pat patvirtiname. O EFSF tik pernai metais jau tapo rimtų institutų viso mechanizmo sąrangoje ir jam buvo skirtas reikiamas finansavimas. Iš tikrųjų, būtų, buvo, būtų buvę galima greičiau pasiekti rezultatų ir naudos piliečiams, jeigu dar 2010 m. pavasarį tas pasiūlymas komisijos būtų buvęs paremtas e, valstybių narių. Tačiau tam laikas tuomet panašu buvo nepribrendęs dar. Pone pirmininkė, ar leiste man baigti? Ačiū. Vertinu tai labai. Taigi, aiškiai norime atskleisti komisijos ketinimus ateičiai. Noriu komisijos vardu kai ką pareikšti. Ir prašau visų kantrybės ir atleisti man už tai, kad aš galbūt savo neįprastai ilgai kalbu. Bet e, čia mes kalbam tikrai apie labai svarbų ir, ir dar kokias trapų sprendimą. Taigi, kai tik komisijos pasiūlymas dėl dviejų teisės aktų paketo bus patvirtintas, komisija ketina imtis tolesnių žingsnių trumpalaikėje perspektyvoje, kad būtų e, užtikrintas e, pagilintos e, ekonominės ir pinigų sąjungos veikimas. Per 6-12 mėnesių laikotarpį mes komisija galvotume taip pat apie vidurio laikotarpio priemonės apie tokius elementus kaip euroobligacijos ir kiti dalykai, kurie galėtų įtvirtinti ekonominės ir pinigų sąjungos veikimą. Ir bet kurie kiti žingsniai susiję su rizikos prisėmimu turėtų žengti koja kojon su e, finansinės integracijos aspektais. Gilesnė integracija finansų reglamento klausimų, ekonominės ir fiskalinės politikos aspektais turėtų būti siejami ir su politiniais sprendimais, su politiniu pasirežimu ir atskaitomumo užtikrinimu. Komisija įsteigė ekspertų grupę, kuri atliks išsame analizę dėl galimos naudos ir sąnaudų susijusių su skolos prisėmimu ir dėl skolų padengimo fondo steigimo. Apgalvosime tai, kokie elementai čia būtų svarbiausi, kaip turėtų atrodyti finansinė infrastruktūra ar architektūra ir kaip į visą tai būtų galima atsižvelgti E, turint galvoje biudžetinius apribojimus. Į viską reikia labai rimtai pažiūrėti. Darbo grupė taip pat atsižvelgs į dabartinio e, ekonomikos, ES ekonomikos valdysenos modelio pasiektus rezultatus ir pažangą, taip pat peržiūrės būsimas reformas, jų būtinybę, tas priemonės, kurios dabar yra sukurtos, ESM ir kiti instrumentai bus taip pat išanalizuoti. Ir be abejo, stengsimės atkreipti dėmesį į įvairias rizikas į finansinio stabilumo užtikrinimą. O toje grupėje dalyvaus ekspertai iš finansų ir teisės pasaulio gerai išmanantis įsiskolinimo klausimus, o galutinę ataskaitą komisijai da, ekspertų darbo grupė pateiks ne vėliau kaip 2014 m. kovo mėnesį. Komisija įvertins darbo grupės ataskaitą ir, jeigu reikės, pateiks e, reikiamus pasiūlymus savo iniciatyvą dar iki pasibaigiant jos kadencijai. Mes tengiamės imtis prevencinių priemonių, remdamiesi stabilumo ir augimo paktu, tai žvelgdami į tam tikras aplinkybės, e, norime užtikrinti reikiamą, reikiamas investicijas ir valstybių narių žingsnius, kuriuos turi imtis pagal stabilumo ir augimo programą. Visą tai vyks per 2013 metus. Ir be abejo, taip pat iš, pas, paskelbsime savo ataskaitą dėl konvergencijos tikslų um, siekimo ir pažangos daromos šioje srityje. Iki 2013 metų pabaigos komisija pateiks dar ir šiuos pasiūlymus, kurie papildys dabartinę ekonominės valdysenos strategiją. Tai bus priemonės, užtikrin, kurios užtikrins geresnę eksantę koordinaciją ekonominių reformų būtinų ir sukurs konvergencijos ir kompetencijų priemonę, kad būtų laiku įgyvendintos strateginės reformos užtikrinančios tvarų augimą. Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, I do not, uh, I do not this... Ponios ir ponai, aš tikrai nenoriu kištis į Europos parlamento darbo tvarką ar procedūras, tad jau ir pabaigsiu savo kalbą. Pirmininkė, leiskime vis dėlto pabaigti komisijos nariui savo pasisakymą darbo tvarka numato, kad komisijos narys gali gauti žodį. Taigi išklausykime jo kalbos iki pabaigos. Naujoji sistema visiškai dera su bendrijos metodu. Bus įtraukti, įtraukti įvairių stebėjimo mechanizmai, finansinės paramos aspektai ir į visą tai atsižvelgiant bus imamasi tolesnių žingsnių, derinant viską su solidarumo kriterijumi. Norime didinti valstybių narių pajėgumus, kovoti su asimetriškais šokais, ekonominiais šokais ir norime taip pat be abejo sustiprinti jų finansinius pajėgumus. Komisija tikisi dirbti sklandžiai, sparčiai, pateikdama veiksmų planą dėl to, kaip reikėtų kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Atitinkamos direktyvos yra peržiūrimos pagal veiksmų planą ir bus pateikiami atitinkami pasiūlymai, kuriuos komisija jau pristatė dar anksčiau, pristatydama bendrą priemonių paketą. Norėčiau, kad parlamento protokole būtų paminėtas toks komisijos įsipareigojimas ir, ponė pirmininkė, gerbėme parlamento narė, aš tikiu, kad šis mūsų pareiškimas dėl skaidrumo, dėl tolesnės darbo tvarkos buvo jūsų išgirstas ir kad galėsite reikiamu momentu priimti sprendimą tinkamą balsavimo metu dėl dviejų teisės aktų paketo, nes tai yra labai svarbu, norint kurti daugiau pasitikėjimo ES. Tai bus labai svarbus žingsnis pirmin įgyvendinant mūsų visų bendras ambicijas dėl geresnės ateities ES piliečių žmonių naudai. Ačiū visiems uždėmesį, ačiū už jūsų paramą, ačiū už parodytą pasitikėjimą. Bene, concentratevi sul voto adesso. Rela... Gerai, tuomet pereikime prie balsavimo. Gozės pranešimas. 76 pakeitimas kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Toliau komisijos pasiūlymas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Toliau balsuosime dėl teisėjų kurios rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ponas Leichtfried dėl posėdžio tvarkos, vedimo tvarkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai nenoriu akivaizdžiai kritikuoti to, kaip vedate posėdį, bet vis dėlto man tikrai nepatinka taip, kaip elgesi čia kai kurie e, ponai ir kaip tai veikia jų nervinę sistemą, tad tiesiog pasižiūrėkime, kad jiem nieko blogo nenutiktų čia per tą posėdį. Concordo. E, ororevole... Dėkoju. Gerai, toliau. Balsuome dėl Ferreiros pranešimo. 83 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl komisijos pasiūlymo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau teisė, kurios rezoliucijos projektas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Toliau periname prie Lambert pranešimo. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl komisijos pasiūlymo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dėl posėdžio veidimo tvarkos, prašau. Please. Of... Taip, dėl posėdžio vedimo tvarkos. Aš norėčiau priminti kolegoms šiandien, kad mes esame Europos parlamente. Ne, nereikia čia purvais uh, svaidytis. Žmonės plojo, šaukė, rėkė, tuomet, kai kalbėjo e, komisijos atstovas. Tai ir, ir mes esame demokratijos arena Europoje. Mendamento. Gerai, tuomet trečiasis pakeitimas, ponios Okonį, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Toliau, kas už visą pasiūlymą prieš susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl teisėje, kurios rezoliucijos projekto, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau perėmėme prie Moran Chartier pranešimo. Prašau. E um Pone pirmininkė, labai trumpai. Aš tiesiog norėčiau kai ką paaiškinti. Man atrodo, kad įvyko spausdinimo klaida. Aš viską paaiškinsiu po, gal po to, kai mes balsuosime. Ten yra, e, tekste yra parašyta, kad e, kreditingumo e, krizę sukėlė žmonės. Aš manau, kad parlamentas turėtų elgtis atsakingai balsuodamas. Pasakyti, kad tarptautinė krizė prasidėjo dėl netinkamų mūsų žmonių veiksmų. Tai yra tikrai absurdiškas pareiškimas. Hillary Clinton, Angel Merkel, Catherine Ashton ir daugybė kitų politikų. eina atsakingas pareigas ir manau, kad tai, kas čia yra parašyta, tikrai yra ne klaida, bet tyčia padaryta klaida. Gerai, balsuojame. Pirmoji dalis, pirmoji paragrafo, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė Patvirtinta. 12 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 13 paragrafas, pirmoji dalis. A, atsiprašau. 13 paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, su, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 37 paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 57 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 63 paragrafas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Konstatuojamoji dalis A, kas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Gerai, pasitikrinkime. Balsuojame. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. B konstituojamoji dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, C konstituojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ne, gerai, pasitikrinkime, balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. D konstituojamoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Į konstituojamoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Ką konstituojamoji dalis? Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavim, dėl ką balsuojame? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Du bilvė, konsumo dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar vardiniu būdu balsuosime dėl rezoliucijos su visais patvirtiniais pakeitimais. Balsuojame, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie Leotardo pranešimo. Septintas paragrafas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Triliktasis paragrafas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Pasitikrinkime. Gerai, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 14 paragrafas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 17 paragrafas. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Antroji dalis. Gerai, pasitikrinkime. Pra balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aiškiau reiškite rankas antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 18 paragrafas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 19 paragrafas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 20 paragrafas. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 paragrafas, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. E, pritarta. 32. Kas už? Para, skuzate, paragraf. Atsiprašau, 32 paragrafas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 40 paragrafas. Kas už? Kas prieš? Aiškiau kelkite rankas, prašau. 40 paragrafas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Mm. Paragrafo 41. 41 paragrafas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Gerai pasitikrinkime. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis. Prašau. Pane pirmininkė, daug kas e, prieštaravo ta, e, jūsų paskelbtam rezultatui dėl 32 paragrafų. Gal galėtume prie jo sugrįžti? Be abejo, galime prie jo sugrįžti. Gerai, 32 paragrafas. Balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. 32 paragrafas. Aprovato. Patvirtinta. Eravamo. Seconda parte. Seconda parte, paragrafo 41. Chi ha... 41 paragrafo antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 42. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 49. Kas už? Pirmoji dalis. Kas prieš? Pasitikrinkime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, tuomet antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 50 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 51. Kas už, prieš. Atmesta. Pasitikrinkime. Gerai, balsuojame dėl 51 paragrafo. Galite balsuoti, balsavimo procedūra baigta. Atmesta. 67. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. C konstituojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta patvirtinta e, jo konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta ką konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet galime pasitikrinti, jeigu norite. Gerai, balsuojame. Balsavimas baigtas. atmesta. N konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. O konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. P konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Man atrodo, kad atmestame mes galime pasitikrinti. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. W e, e, konstitucijų dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Gerai, pasitikrinkime. Balsavimas e, pradėtas, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Visas pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau perinėme prie Kosta pranešimo. Dvidešimtasis paragrafas. Norite, kad pasitikrintume? Na gerai, galime pasitikrinti. Gerai. Tuomet balsuojame. Toliau dar du dokumento. Balsuojame, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kostą pranešimą. Aiškiai kelkite rankas. 20 paragrafas, pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau vardinės balsavimas dėl antros dalies. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta trečioji dalis, vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. patvirtinta. Toliau 25 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė, antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 30 paragrafas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 32 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 70. 74 paragrafas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. L, L konstituojimo dalis, kas pirmo dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Rezoliucijos projektas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tirolien parinktas pranešimas. 15 paragrafas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 17 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 23 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojam dėl rezoliucijos pasiūlymo, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau Rosi pranešimas, 25 paragrafas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Technical problem, just a moment. Minutėlę palaukite, turime techninę problemą. Try again doesn't work. Huh? it work? It work? Yes, thank you. Ačiū pirmininkė. Anksčiau norėjau pasisakyti dėl posėdžio tvarkos. Malonu, kad komisijos narys yra dar čia. Ir būtent dėl procedūros galbūt komisarui būtų įdomu pasiklausyti. Problemų man nekyla dėl to, kad prieš balsavimą komisija nori pa padaryti pareiškimą. Šią progą E, komisijos atstovas norėjo pateikti e, ramtų, e, rimtą pareiškimą su sudėtingu turiniu. Todėl aš norėčiau paklausyti, kad, kad komisijos narys paklausytų, kai jie nori pateikti ilgus pareiškimus prieš balsavimą. Reikėtų skirti darbo tarkėje laiko prieš balsavimą, kad pats komisijos narys galėtų atvykti į parlamentą, galbūt vakar ar šyrit, ir paaiškinti viską. Būtent dėl to aš norėjau pasisakyti. Tikiuosi, kad komisija tam pritartų. Pavyzdžiui, trumpas vienos minutės pareiškimas nekelia problemų, tačiau dešimties minučių sudėtingas pareiškimas yra problema ir dėl to atsiranda toks elgesys ir susivertimas parlamente. Ačiū pirmininkė, kad leidote man išsakyti šią idėją. Um, onorevole Foster, c'era un accord. Ačiū ponia Foster. Foster uh, buvo sustarimas tarp parlamento ir komisijos dėl to, uh, kad komisijos narys gali kreiptis į parlamentą. Būtent tai jis ir padarė. O laiko apribojimų konkrečių čia nėra. Nors e, šis pareiškimas ir užtruko apie 10 minučių, mes esame pasiekę sustarimą ir turime jo laikytis. Pone Berės, jūs norėjote kalbėti. Pane Pirka, norėčiau e, pakomentuoti tai, ką sakė e, kolegė. Komisijos narys, kuris vis dar yra šioje salėje, kalbėjo iš tikrųjų labai ilgai ir dėja jisai ne, e, iš jo kalbos nebuvo labai aišku, ką jis norėjo pasakyti. Bet šis pareiškimas buvo padarytas, atsižvelgiant į e, sudarytą susitarimą. Ir tokį pareiškimą privalėjo padaryti viešai šiame parlamente balsavimo metu. Bene, ora passiamo alle dichiarazioni. Labai ačiū. Dabar Toliau paaiškinimai dėl balsavimo motyvų, karjero pareiškimas.